Toliau užbaigėme diskusijas dėl Egipto ir šio um, atskiro Abdelfata atvejo ir balsuosime dabar visų pirma dėl Irano um, rezoliucijos dėl paskutinių žmogaus teisų pažeidimo atveju. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš. Manau, kad turime elektroniškai pasitikrinti. Prašom balsuoti. Voted, include... Visi balsavote, taip pat ir ponas Tavarės, kuris negali rasti balsavimo kortelės jau, taigi balsuoti baigiame. Priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Manau, kad tai taip pat patvirtinta. Ar sutinkate? Gerai. Tada balsuokime dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl šešių rezoliucijos pasiūlymų dėl Egipto, ypač dėl Abdel Fatah atvejo, dabar vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Man atrodo, jau visi turėjo galimybę balsuoti. Balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. Pone Makovei, dėl darbo tvarkos. Vote, yes. prašau, prašau užregistruoti ir tai, kad aš balsavau už. For. Pirmininkas, jūs norėjote balsuoti už, tačiau neveikia balsavimo aparatūra. Puiku, taigi tiek šiandienos balsavimu. Šios dienos posėdžio protokolai bus pateikti parlamentui